Sveiki visi, sveiki kolegos, kurie yra salėje, sveiki e, tie, kurie klausotės mūsų e, internetu. Tuoj pradėsime balsavimo sesiją, bet prieš tai šiek tiek informacijos apie vertimą. E, per interakciją yra dirbama ir štai kokias kalbas vežime prancūzų, vokiečių, italų, anglų, graikų, ispanų, portugalų, čekų, vengrų, latvių, lenkų ir slovėnų. Tik tie e, dalyviai, kurie iš anksto užsirašė kalbėti, galės tą daryti ir išjungite, prašau, savo mikrofoną, jeigu nekalbate. E, visi dalyviai e, kviečiami klausytis ar esantį salėje, ar per internetą. Bet jeigu bus e, silpnas ryšys, prašysime pasyviųjų, taip vadinamų dalyvių, atsijungti ir prisijungti prie internetinės transliacijos e, balsuojama bus elektroniniu paštu pagal balsavimo sąrašą, net ir tie, kurie salėje turės tai balsuoti, kitaip negalima balsuoti per šį posėdį, tik raštu. Trečias klausimas darbo tvarkės - protokolų tvirtinimas. E, juos tvirtiname ir dabar pradedame balsuoti. Prasideda balsavimo laikas. E, reikia e, mažiausiai 14 narių, reikia tvorumą patikrinti, kurie būtų čia arba prisijungę per internetą. Ar yra pakankamai? prašyčiau kelti rankas esančių salėje arba paspausti mygtuką kelių ranką. Viskas gerai, kvorumas yra. Prašau visų kolegų užpildytus balsavimo sąrašus už ketvirtą, e, nuo ketvirto iki septinto klausimus e, balsuoti ir atsiųsti e, į specialią dėžutę savo balsavimo rezultatą ir mes nebalsuosime dėl biudžeto pakeitimų, bet pateiksime tiesiai biudžeto komitetui dėl projektų. Noriu pasakyti, kad šis sprendimas yra išskirtinis dėl to, kad vertimo procesas apsunkė šiais metais komisijai nepakako laiko bandomiesiems projektams įvertinti ir mes E, kalbame apie egzistuojantį teisinį pagrindą e, tokiam sprendimui priimti, jeigu e, kai kurie nariai buvo susisiekę su komisijos tarnybos, norėčiau padėkoti jiems ir aš pati buvau susisiekusi, noriu padėkoti už bendradarbiavimą. Daugelis iš jūsų vis tik tai negalėjote susisiekti su komisijos atstovais ir negavote pakankamai informacijos ar paramos tam, kad e, būtų buvo galima jūsų mintys išdėstyti dėl bandomųjų projektų. Dėl to mes manome, kad balsavimas mūsų komitete pagal tokį įvertinimą būtų nepakankamai objektyvus. Aš labai tikiuosi, kad situacija bus kitokia kitais metais. Mūsų balsavimo sesija baigsis 14.45 ir balsavimo rezultatai bus paskelbti e, atsiunčiant juos elektroninę e, formą. Dabar ponas e, Pišler nori pasisakyti ir prašom, žodis jums. Labai ačiū. Iš tikrųjų, aš e, neketinau pasisakyti, tik norėjau padėkoti visiems kolegoms. Aš pamiršau išjungti mygtuką. E, dėl galutinio balsavimo e, aš noriu pasakyti, kad elektroniniu paštu informuosime, kada prasidės galutinis balsavimas ir taip pat rezultatus paskelbsime per elektroninį paštą. Okay, so now we move to item. Dabar aštuntasis klausimas. E, keičiamasis reglamentas, konkrečios priemonės skirtos COVID-19 krizės padariniams spręsti. Koordinatoriai e, nutarė, kad man teks garbi renkti pranešimą šiuo klausimu. E, antrą kartą yra FED reglamentas peržiūrimas ir tai yra susijęs su REACT EU klausimu ir e, regioninės plėtros komitetas e, šio mėnesio pradžioje patvirtino atitinkamą pranešimą Ir aš rūpiučio pabaigoje taip pat pristačiau jau savo pranešimą ir pasakiau, kad um, mane tenkina komisijos pasiūlymas. Aš e, šiek tiek siekiau jį patobulinti ir priderinti mūsų pozicijų, prie mūsų pozicijos dėl React EU. Šešėliniai pranešėjai taip pat laikosi panašios nuomonės Ir aš labai atidžiai išnagrinėjau pakeitimus, kurie yra pateikti ir pasiūlysiu keletą kompromisinių pakeitimų. Mes planuojame, kad pranešimas bus patvirtintas spalio pirmą dieną ir darybos, kaip galima greičiau, prasidės po to. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų šešėliams panešėjams. Kiekvienas iš jūsų galės kalbėti e, dvi minutės. Dabar pirmasis ponas Kaza. Prašom. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums, ponia pirmininkė, dar kartą už Jūsų pradinius pakeitimus, kuris, kurie palengvino mūsų darbą. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms už jų e, papildomus pasiūlymus. Mes juos taip pat labai didžiai išnagrinėjame ir neturime rimtų kokių nors pastabų ir galime pritarti e, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą pakeitimus. Taip pat e, nuoroda į Mm, važiavau privilegijos grupės 12 pakeitime. Aš suprantu, kad kolegos norėjo paaiški, pasakyti, kad ekonominis nuosmukis turi rimtų socialinių pasiekmių atsigavimui. Dėl to reikėtų atsigavimo metu žiūrėti į tos socialinius sunkumus kilusius taip pačiu aktualu, kalbant apie nepalankiausioje padėtėje atsidūrusius gyventojus, neturtingiausius e, gyventojus ir jūsų pasiūlymai žengia teisingą linkmę. Dabar dėl pakeitimo, dėl minimalios lengsnės ribos, aš suprantu, kad jau įrašyta atitinkama nuostata į React EU dokumentą ir e, norėčiau pritarti taip pat tą pasiūlymą ir aš e, tikiuosi, pirmininkė, kad e, vyks darybos sklandžiai dėl kompromisinių pakeitimų ir kad sugebėsime greitai e, baigti nagrinėti šį klausimą. Ačiū. Pone Kasa, dabar ponas Benifei, jis prisijungęs per internetą. Yes, hello. Unfortunately, my video is not. Dėkuoju, dėja. Uh...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 Dėkoju, laba diena visiems. Renew frakcijos vardu aš galiu pasakyti, kad mums patinka šis dokumentas ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir kolegoms už puikų darbą. Kaip jau esu nekartą sakęs ir parlamente, ir e, šiame komitete, uh, Pagalba labiausiai skurstantiems yra tas dalykas, kurį, kurį realiai galime įgyvendinti. Ir tai yra tai, ką žmonės pajus, pamatys savo akimis. Ir tai labai svarbu. Ir džiugu, kad Europos parlamentas sureagavo labai greitai ir taip mes parodome, kad gebame dirbti greitai. Yra vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Ir ponas Kaza jau tai minėjo, tai yra tie 3 procentai, tad jie turėtų būti paminėti tekste. Tai atitiktų ir mūsų poziciją, kuri buvo patvirtinta rėžiai komitete. Tai yra labai svarbu, ypač dabar, kai vyksta tokia didelė krizė. Ir aš esu įsitikinęs, kad tai mes turime paminėti ir turime. Uh, atsižvelgti į Rėžį komiteto nuomonę, kur 37 nariai balsavo už ir tik keturi susilaikė. Ir aš manau, kad realiai mes galėtume pakeisti dabar galiojančius teisės aktus tam, kad pagerintume padėtį. Dėkoju. Toliau ID frakcijos vardu vardu ponas e, Rei. Ačiū, ponė pirmininkė. Koronos krizė turi rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. Matome, kad prastėja e, žmonių teisės darbo rinkoje, jau nekalbant apie grėsmę prarasti darbo vietas ir e, finansinių galimybių sumažėjimą. Dėl to žmonių skurdas ir socialinė neapsauga tik sumažėja. Todėl labai svarbu, kad e, Europoje uh, būtų reaguojama į padėtį, kuri pablogėjo dar labiau, nors jau pastarosius 20 metų ir taip labai blogėjo. Pažiūrėkim, kiek žmonių pastaraisiais metais e, gyvena skurde. Nuo 2020, 2020 metais du kartus e, Vokietijoje tris kartus padidėjo tas skaičius. Viena, daugiau, vos ne 2 milijonai žmonių dabar gyvena iš socialinio maitinimo institucijų. Uh, 9, milijon, 9 milijonams e, darbo vietų ES e, nėra e, užtikrinama derama socialinė apsauga, nėra deramų darbo sąlygų ko mes siekime, kaip mes kūrėme socialinę gerovę ir kaip mes galime sukurti daugiau darbo vietų. Tai yra pagrindas. Mums reikia garantuotų darbo vietų, e, ką daro ES. ES susidarė naujos, e, naujo darbo plano dėl klimato tikslų. Ką taigi tai reiškia? Tai reiškia, kad automobilių pramonė, plieno pramonė pradeda žlugti. Aišku, kad be plieno automobilių. E, negalėsim pastatyti. Ir kągi mes dabar galime pasakyti, e, galime tik tai pasakyti, kad dabartiniai žingsniai darbo sąlygas tik dar labiau pablogina. E, krizė dabar gilesnė negu e, ką nors panašaus esam turėję per pastruosius 30 metų. Reikia toliau plėtoti mūsų infrastruktūrą, investuoti į kelius, į geležinkelius, į sveikato, švietimo sistemas, informacijos technologijų sistemas. Tik taip mes galėsime tikrasis problemas išspręsti ir tik taip galėsime gerovę sukurti Europoje. Ačiū. Madam Langenzypen, Greens. Dėkuoju toliau, ponia e, Langenzypen, žaliųjų atstovė. Okay. Yeah, dear chair and dear colleague. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, mes e, da, sveikiname pateiktus pakeitimus. Ir mes manome, kad e, iš tikrųjų da, yra daug erdvės kompromisams. Uh, Ir mes pateikėme kelis pakeitimus, kuriuose bandėme atkreipti dėmesį iš tai, ką skurdo, skurdas krizės metu ir da, ryšys tarp neligybės ir skurdo, taip pat rizikos grupiai esančių asmenų padėtis ir taip pat būtinybė bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais pilietinės visuomenės veikėjais, kurie galėtų steigti mums daugiau informacijos apie skurstančiuosius. Mums reikia sociali, socialiai orientuoto ir tvaraus atsigavimo. Ir turime bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir turime padėti MVI. Net e, kantriai lauksime tolesnio bendradarbiavimo. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponia Rafalska, AKR frakcijos atstovė. Europejski Fundusz Pomocy najbardziej potrzebującym jest instrument. Pagalbos labiausiai skurstantiems fondas yra dokumentas, kurio laukime jau labai seniai, yra priemonė, kurios laukime seniai ir jį turi padėti mums padėti skurde atsidūrusiems žmonėms. E, pagalba iš šio fondo gauna apie 13 e, milijonų žmonių, skaitant daug, daug maž 4 milijonus jaunesnių 15 metų vaikų. Ir visi žinome, kad e, dėl pandemijos iš tikrųjų susidarė ypatingos aplinkybės ir kolegos jau apie tai kalbėjo. Ir akivaizdu, kad dėl to skurdas tik tai gilės. Ir e, dėl skurstančiųjų kiekvienoje šalyje padidės, padaugės. Ir manau, kad kol kas mes bandome reaguoti į tokią padėtį, žengdami teisingus žingsnius. Ir džiaugiuosi taip pat, kad leidžiama valstybėms narėms lankščiai reaguoti ir taikant, taikyti šią priemonę pandemijos metu. Jau buvo pateikti keli pakeitimai ir tais pakeitimais siekime arba aiškiai uždėstyti tam tikras nuostatas, arba geriau apibriežti, kam šį pagalbą galėtų būti skirta. Taip pat yra e, pakeitimai siekiama geriau išaiškinti kai kuriuos finansinius šios priemonės taikymo aspektus. Labai svarbu, kad ši priemonė būtų taikoma lankščiai. Lyčių aspektas Čia tai yra e, tokių keistų dalykų. Šis fondas pirmiausia yra skirtas padėti tiems, kam labiausiai reikia pagalbos. Tai reiškia, kad mes turėtume pirmiausia įvertinti, tė, e, kokia yra reali kiekvieno asmens padėtis. Ir aš nenoriu be abejo kvestionuoti to faktų, kad moterį, yra daug skurstančių moterų. Bet e, tiesiog noriu pasakyti, kad e, kartais e, būna taip diskriminacijos dėl lyties ir e, su tokia diskriminacija dažniausiai susiduria moteris ir merginos. Tačiau man atrodo, kad pagrindinis kriterijus vis dėlto turėtų būti asmens pajamos. Be abejo, mes sieksime su jumis tartis dėl kompromisinių pakeitimų ir bandysime padaryti viską, kad šis e, reglamentas būtų kuo geresnis ir nekantri lauksiu tolesnio mūsų darbo. Ir dėkoju visiems už bendradarbiavimą, dėkoju taip pat mūsų pirmininkai. Pirmininkai, dėkoju. Toliau ponas Kuzmau, GUE frakcijos vardu. Nós uh, eh, eh, propusemos algumas emendas a este relatório, mas parece-nos que o relatório. Mes pateikėme kelis pakeitimus, nors iš esmės mes manome, kad iš tikrųjų čia žengiama teisinga linkme, galvojant apie tai, kaip reikėtų taikyti šią priemonę. Ir iš esmės pritariu tam, ką sakė da, jau kiti kolegos. Mes tiesiog norėtume atkreipti dėmesį, kad tai yra netidėliotinos pagalbos, skubos, skubios pagalbos priemonė. Uh, Ir todėl aš manau, kad reikėtų nepamiršti apie mūsų vertybės ir pagrindinį tikslą mažinti skurdą. Ir manau, kad visi kolegos, kurie dirba ir parlamente apskritai, ir šiame komitete, ir kurie da, užsima skurdo klausimais, dažnai kalba apie tai, kad mums reikia europinio požiūrio į kovą su skurdu. Uh, Ir iš esmės tas požiūris nereibėtų atsiriboti tik tai kovos su skurdu priemonėmis. Tai turėtų būti socialinės paramos, ekonominės paramos priemonės. Nesuprantame, kad skurdas yra da, įvai, įvairialypis. Ir kai mes formuojame, pavyzdžiui, ekonomikos politiką, mes turėtume nepamiršti ir apie būtinybę mažinti skurdą. Net kartais būna taip, kad e, tam tvirtinamos tam tikros ekonomikos politikos priemonės, tačiau jos tik tai pablogina tam tikros menų e, padėti dėl struktūrinių priežasčių. Mes pateikėme kelis pakeitimus ir iš esmės jie atitinka bendrą da, e, šio dokumento idėją. Dėkuoju toliau, ponio Rundinėlį. Dėkuoju, ponio pirmininkė, labadiena visiems ir pirmiausia, Aš norėčiau pasakyti, kad dėl šios pandemijos iš tikrųjų pagėlėjo visos socialinės krizės, apie kurias penkių žvaigždučių judėjimas jau kelius metus kalba Europos lygmenių. Ir akivaizdu, kad gilėja ir skurdas. Ir šiuo metu milijonai žmonių tikrai atsiduria skurde. Ir todėl mes manome, kad būtina užtikrinti, kad šio fondo lėšos būtų iš karto prieinamos tiems, kam tokia pagalba yra reikalinga. Ir uh, Šiandien iš tikrųjų da, ir komisija, ir valstybės narės turi padėti tiems, kas labiausiai nukentėjo nuo krizės, pažeidžiamiausiams, e, tiems, kas labiausiai nukentėjo nuo šios pandemijos. Ir todėl aš manau, kad labai svarbu yra da, suteikti valstybės narėms tam tikras gairias e, ir užtikrinti, kad tos lėšos, kurios bus skirtos iš šios, e, iš šio, len, šio o, fondo lėšos e, būtų tinkamai panaudotos ir valstybės narės turėtų tikrai tinkamai įvertinti, kur yra didžiausios e, problemos. Ir atitinkamai, kad valstybės narės pakoreguotų savo e, politiką. Ir todėl reikia įtraukti piliečius, pilietinės visuomenės atstovus, visus savanorius, nesvarbu, ar tai būtų organizacijos, ar tiesiog asmenys, kurie da, uh, gali padėti mums surasti geriausius būdus, kurie padėtų mums e, da, įveikti šį tikrai visiškai da, ne, įveikti šią nepriimtiną mums skurdo problemą. Turėtume už tai pasirūpinti visų asmenų gerovę. Dėkoju. Dėkoju, ponė Pirmininkė, gerbėjai kolegos. COVID-19 krizė padidino de, skurstančiųjų skaičių Europoje ir mes e, šiuo metu matome, kad padėtis yra ypatinga ir todėl reikia ypatingų priemonių. Pagalbos labiausiai skurstantiems e, fondas yra gyvybiškai svarbi priemonė, kuri turėtų padėti de, milijonams europiečių. Ir e, reikia nepamiršti ir. Da, įvairių veikėjų. Ir tie veikėjai, kurie dažnai yra nevyriausybiniai, ne, ne, ne jie atlieka gyvybiškai svarbu vaidmenį. Todėl reikia užtikrinti, kad tas fondas galėtų būti suteikti pagalbą ir jiems. Ir aš džiaugiuosi Džiaugiuosi, kad parinktas šis pranešimas ir man atrodo, jis yra gerai subalansuotas, pakankamai ambicingas, atitinka da, problemų mastą. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir visiems, kas dirbo kartu su pranešėjai. Dėkoju. Our... Labai ačiū. Dabar aš norėčiau. Moris de Petra Antonijo iš Europos komisijos suteikti žodžio, žodį. Jis turėtų pas mus dalyvauti E, nuotoliniu būdu posėdėje. Prisijungti jis turėtų nuotoliniu būdu. Praščiau paspauti mygtuką Speak. Štai, laba diena, ar girdite mane? Labai atsiprašau, pirmą kartą interakcijų sistema naudojosi. Labai e, prašau atleidimo. Ačiū pirmininkė. Ypač dėkoju užimtumo komitetui už tai, kad taip turiningai padiskutavo ir parengė e, labai gerą pranešimą šią temą. Be abejo, e, tai tik parodo, koks skubus šis klausimas yra. E, krizė kilo dėl COVID ir dėl jos labiausiai nukentėjo neturtingiausi. Mes galime jūs pagirti parengus tokį pranešimą. Girdėjome e, valstybių narių idėjas. Žinoma, valstybės narės e, viską vardina kaip krizinę pagalbą ir tikisi, kad e, bus padaryti reikalingi pervedimai. Jau 2021 metais turėtų būti nemaža dalis pervedimų padaryta. Tačiau skirtingose valstybėse narėse padėtis smarkiai skiriasi, todėl turime e, vadovautis lankstumo principu, kuris e, atitinka REACT EU principą. Tai yra, mes turime stengtis pataisyti padarytą žalą. Valstybės narys pačios turi stengtis naudotis lankstumu įgyvendindamos Um, pervedimus. Džiaugiamės, kad galėsime su jumis bendradarbiauti ir toliau dirbsime šią temą. Ačiū, dėkoju visiems už paramą šešėliniams pranešėjams ir nariams. Dėkoju, esu absoliučiai įsitikinusi, kad mums pavyks pasiekti kompromisų, kurių dėka FEAT reglamentas uh, bus prieinamas net patiems neturtingiausiems. Ampul komitete balsuojama bus spalio pirmąją, o plenarinėme posėdėje per pirmąją e, spalio mėnesio sesiją. Dabar pereinu prie kito darbo atvarkės klausimo, e, kuriame kalbėsime nelygy, apie neligybės mažinimą, ypatingą dėmesį skiriant dirbantiems, dirbančiųjų skurdui. Ampul e, komiteto pranešėja Özlem Demirel. 480 pakeitimų yra pateikta, tai daug, ar ne? Todėl aš norėčiau, ponė Demirel, kad jūs mums papasakotumėte apie tuos pakeitimus dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip mes sakėm, iš tiesų pakeitimų šiam pranešimui pateikta labai daug. Ir pagal planą spalio pirmą dieną mes turėsime balsuoti e, komitete, MPL komitete. Aš visų pirma noriu padėkoti MPL komiteto sekretoriatui už tokį sudėtingą darbą sudėtingais laikais. Dėl COVID-19 krizės iškilo be galo daug techninių sunkumų ir e, kolegos šešėliniai pranešėjai susidūrė su nemažai sunkumų per techninius susitikimus, per šešėlinius susitikimus. Tačiau aš e, e, gana atsargiai vertinu dabar susidariusią padėtį, siekiame kompromisų, stengiamės viską suderinti, norime galutinį variantą parengti dar geresnį, Tai sukels nemažai iššūkių mums, bet žinia, mes turime nuolat žiūrėti į mūsų posėdžių darbo atverkės. COVID-19 krizė akivaizdžiai darbą ir socialinius reikalus iškėlė tarp svarbiausių problemų. Todėl mes turime dabar galvoti, kaip sumažinti neligybę. Neligybės Europoje dar yra labai daug ir Europoje, ir atskirose valstybėse narise, ir dar lyginant tarp valstybių narių yra be galo daug. Todėl mes dabar jau turime uh, E, siekti tokio žemynų, kuriame skurdo nebeliktų. Bendraigi žemynas traktuojamas kaip klesintis, tačiau krizė skurstančių skaičių sumažino dar labiau. Dabar yra skaičiuojama, e, kad e, dėl krizės mm, skurstančių skaičiai išauks labai smarkiai. Aš bijau, kad Europos komisijos pirmininkė ponė von der Leyen savo Mm, kalboje pastarąją sesiją labai nedaug kalbėjo apie skurdą ir apie e, neturtingiausius visuomenės narius. O kitas klausimas yra labai svarbus, mes privalome jį spręsti ir mes, kolegos šiame komitete, stengiamės akivaizdžiai akcentuoti, kad mums svarbiausia, kad žmonės ypač tie, kurie dirba, galėtų iš savo darbo pragyventi. Deja, mes dabar turime deklaruoti, kad ne visuomet taip yra ir politikų prievalė yra reaguoti į šią problemą ir ieškoti sprendimo. Mes e, taip pat, e, rengdami pranešimą, e, girdė, gavome nemažai iniciatyvų komisijos narys Šmit susidomėjo šią temą ir neligybės tarp dirbančiųjų uh, E, klausimą jis e, taip pat nori išspręsti kartu su mumis. Žinome, kad e, šiam pranešimui yra pateikta be galo daug pakeitimų, bet jau pirmuosios šešėlinių pranešėjų posėdžiuose mes stengiamės rasti gerų kompromisų, mes stengiamės bendradarbiauti, norime, kad visas parlamentas ir mūsų komitetas suformuotų labai aiškę poziciją šioje srityje ir kad mes galėtume aiškiai išdėstyti, e, pavyzdžiui, bendraudami su Europos komisija savo poziciją. Bet kaip aš sakiau, turime stengtis būti labai labai atsargus. E, jau spalio pirmą dieną komitete balsuosime, e, tad darbas dabar laukia gana sudėtingas. Man atrodo, kad dabar pats laikas šią temą balsuoti, priimti sprendimą. Mes turime kalbėti apie neligybės mažinimą tarp dirbančiųjų, nes žinias skurdas daugumai žmonių smogė, tad kolegos mes turėtume e, stengtis parengti kuo geresnį dokumentą. Aš labai džiaugiuosi, kad jau yra suplanuota kitų posėdžių ta tema ir laukiu, kada galėsime su šešėliniais pranešėjais priimti geresnius sprendimus. Ačiū, dabar pradėsime šešėliniams pranešėjams suteikti žodį panas Zichovski pirmiausia. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir pirmininkiai daug kartų esu Europos parlamente sakęs, kad e, pirminis pranešimas buvo labai geras. Reikėjo tik tai šiek tiek pagerinti padėtį, pa, patobulinti tą tekstą. Aš jau pranešėjai sakiau, kad mes visus sutinkame kad dirbančiųjų skurdas, šeimų skurdas, nes šeimosgi labiausiai nukentėjo per COVID krizę. Uh, tik, tas skurdas tik dar labiau žaštrėjo, ta problema tapo dar labiau skaudi. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad e, diskutuojame apie dirbančių skurdą. Tačiau turėtume būti konkretesni. Ir neužtenka uh, turėti tvirtą poziciją tik diskusijoje šią temą. Labai dažnai MPL komitete uh, pamirštame pranešimų pagrindinę paskirtį pagrindinį tikslą, idėją. Dažnai tik tai kartojame tai, ką jau esame anksčiau nusprendę, rengdami kitus pranešimus. Bijau, kad mes daugybę valandų išvaistome dėrėdamiesi dėl galutinio teksto, tačiau kartais praleidžiam pagrindinius akcentus. Pone pirmininkė, jūs paminėjote, kad yra pateikta 480 pakeitimų. Tačiau mano nuomonė, Didžioji dalis tų pakeitimų e, yra per daug tarsi išsibarstę, jie kalba apie labai skirtingus dalykus. Vyko daug techninių pobūdžio susitikimų, daug laiko praleidome tuos pakeitimus aptarinėdami ir dabar, man atrodo, nebėra svarbu kalbėti apie tai, ar Romai labiausiai yra nukentėję, ar antri pagal eilį labiausiai nukentėję visuomenėje nereikia praleisti daug laiko skaičių svarstymui tekste. Man atrodo, kad mes tiesiog turim galvoti apie realią pagalbą tiems žmonėms, toms visuomenės grupėms. Tekstas turėtų būti lankstesnis ir turėtume labai konkrečiai galvoti, kaip padėti romų žmonėms arba neįgaliesiems, pavyzdžiui. Niekas, mano nuomonė, negalėtų pasakyti, kad esu kada nors e, kritikavęs ar pasisakęs prieš neįgaliuosius ar romus. Priešingai, aš e, esu dalyvavęs rengiant keletą pranešimų, kurių tikslas buvo pagerinti romų bendruomenių gyvenimo lygį arba neįgaliųjų gyvenimą pagerinti. Remiu visokiausius projektus. Noriu tik tai pasakyti, kad vietoj to, kad e, kalbėtume apie konkrečias problemas. Mes e, turėtume išsiaiškinti, kurie elementai kliudo, dėl ko procesas neveikia. Vis tik turiu pasakyti, kad šiame pranešime yra išskirta daug svarbių temų ir aš dėkoju pranešėjai dėl to, kad ji klausosi kitų nuomonių ir e, priima kitų žmonių pasiūlymus. Viliuosi, kad ateityje mes galėsime konstruktyviau e, palaikyti dialogą ir konkrečiau bendradarbiauti. Ačiū, aš sutinku su didžiaja dalimi to, ką Jūs pasakėte. Mes labai daug tuščiai kalbame apie tokius dalykus, kaip apie teisę atsijungti, uh, ar panašiai, o mūsų pačių žmonės sekretoriete tokių dalykų, tokių teisių neturi, jie niekuomet negali atsijungti, nes jie turi dirbti ir naktį, jie neturi teisių būti su šeima, pavyzdžiui, nes jie dirba mums. Tai yra labai rimta problema ir mes apie tai turim kalbėti per koordinatorių posėdį. Aš sutinku su didžiaja dalimi to, ką jūs pasakėte. Labai daug žodžių yra išsakoma, o realiai reikia gyveiksmų, o ne žodžių. Pone Vinda Marijan Vint iš socialdemokratų. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti uh, poniai Öslim ir MPL komiteto sekretoriatui bei jos pačios padėjams rengia, už tai, kad buvo padaryta rengiant šį pranešimą. Aš žinau, koks yra ankštas kalendorius. Uh, kaip sunku yra bendradarbiauti šešėliniams pranešėjams ir jų padėjėjams. Dabar aš manau, kad e, padarysime gerą pranešimą, dar daug ką galime nuveikti, bet aš konkre kas konkretaus turinio dar neaptarinėsiu. Vietoj to aš tik pasakysiu, kad mus visus kompromisiniai pakeitimai tenkina. Socialdemokratų pakeitimai yra įtraukti, mano nuomonė, pakankamai gerai. E, socialdemokratų nuomonė e, sutampa su pranešėjos nuomonė, kalbant apie dirbančių skurdą. Norėčiau, kad būtų daugiau kalbama apie Europos socialinės saugos numerį. Pats laikas, mano nuomonė, Europos komisijai pateikti tokį pasiūlymą. Viliuosi, kad e, tai bus aiškiai parašyta tekste, kai pradėsime dėrybas. Ačiū. Ačiū. Pane Rebelį iš Renių. Thank you, Chair. Dėkui, pirmininkė. E, Gerbimo Ozrim, kolegos. Norėčiau padėkoti pranešėjų iš jos darbą už tai, kad jis siekia žvelgia į mūsų nuomonės, taip pat ir sekretoriatui. Kaip sakėte, pirmininkė, jie negali pakankamai išsimiegoti dėl darbo. Mes turime E, suprasti, kad visiems labai aktuolus klausimas, kaip sumažinti dirbančiųjų skurdą. Ir tai rodo tiek daug pakeitimų. E, mūsų frakcija ir New Europe pateikė labai daug pakeitimų, siekdama subalansuoti tekstą, taip pat ieškodama įvairių sprendimų, politikos priemonių, kurios leistų mums e, kovoti su šią problemą dirbančių skurtų. Mes E, turime užsitikrinti, kaip galima geresnės socialinės apsaugos sistemas, bet taip pat e, siekti prisitaikyti prie pokyščių darbo rinkoje, kalbant apie skaitmeninimą ir taip pat darbo modelių kaitą. E, per šešėlinių pranešėjų susitikimą aš jau sakiau, kad minimalaus atlygio, minimalių pensijų uh, E, ir privalomai kolektyvinių dėrybų įvedimas nebūtinai išspręs dirbančių skurdo problemas. E, reikėtų kompleksiško labiau požiūrį, reikėtų galvoti, kaip dirbti, kad užtikrintų ekonominę ir socialinę konvergenciją, reikia priemonių, kurios užtikrintų prieigą prie švietimo ir mokymo. Taip pat reikia galvoti apie tai, kaip užtikrinti prieigą prie kokybiškų, ne per brangių paslaugų, pavyzdžiui, vaikų priežiūros e, ar priežiūros žmonėms, e, kuriems reikia pagalbos. Taip pat mes turėtume e, siekti užtikinti objektyvesnius statistikos duomenys, kad neatspindėtume vien tik neigiamos situacijos. Reikia objektyvesnės analizės, taip pat subalansuoti statistinės informacijos teikimą. Ir taip pat reikėtų daryti skirtumą tarp netikpinio darbo ir neužtikrinto darbo, nes tai nėra mm, darbai, kurie pasižymė tomis pačiomis savybėmis. Taip pat Europos ir nacionalinės kompetencijos neturėtų būti suplatos į vieną e, krūvą, nes tai dabar iš dabartinių pakeitimų kaip tik tas kai kur ir matyti. Aš dar norėčiau paprašyti pranešės labai atsargiai renkti kompromisinius pakeitimus susijusius su minimaliu atlygiu, kolektyviniais dėrybėmis ir viešaisiais pirkimais. Taip pat būtų geriau, jeigu mes iš anksto nekalbėtume apie išdavas būsimų dėrybų. Pavyzdžiui, dėl platformuose dirbančių darbuotojų Europos minimalaus atlygio mm, sistemos, nes reikia dar daug pasiekti pažangos šiuose srityse. Ačiū Jums už darbą iki šiol atliktą ir tikiuosi, kad mes toliau dirbsime kartu e, šioje svarbioje srityje. Labai ačiū, norėčiau paprašyti šešėlinių pranešėjų laikytis griežtai kalbėjimo skirto laiko, dvi minutės kiekvienam. ID vardu ponia Bildė. Jos nėra, yra vis tik tai. Dėkui pirmininkė. Sunku patikėti, kad e, mes kalbam apie tuos dalykus. Jau kalbėjome apie tai, kad mes nesusitarėme. Pavyzdžiui, e, jau kalbėsime apie e, Romus tokiame bendrame tekste. Mes taip pat negalime taip pat uh, sieti savo priemonių su tam tikrais tinklais kur, žmonių, kurie užplūdė mūsų gatves. Žalieji, kairieji. Uh, kraštutiniai mums dar migrantus bando įsiūlyti, o tai visiškai neturi nieko bendro su uh, tuo tekstu. Uh, mes. Uh, Sakoma, kad nekalbama apie migrantus, bet ir apie pabėgėlius, bet yra ekonominiai migrantai, asmenys, kurie neteisėtai yra mūsų teritorijoje. Ir yra teisė, kurios tekst tų, kurie skirti jiems. Dabar Europoje neužtikrintos darbo vietos ir skurdėjimas asmenų, kurie turi išsilavinimą netgi aukštesnį. Mes jau seniai kalbame apie šias e, problemas, bet šis tekstas yra paprasčiausiai ketinimų deklaracija ir nepasiūlo jokių gyvybingų išeičių Europos žmonėms. Svajome apie socialinę Europą, iš tikrųjų e, nekeliame klausimų dėl komisijos e, politikos laisvosios priekybos srityje, kai sudaromos vis naujos sutartys. Ir matome, kad čia paprasčiausiai yra kažkokios svajonės tame e, tekste surašytos ir bandoma politinėmis priemonėmis e, kažką e, E, daryti gana e, ne, nerafinuotai, nesudėtingai, per nelik supaprastintų sprendimų ieškoma. Mes turime kalbėti atvirai, e, palankiai turi žiūrėti vieni į kitus ir reikėtų galvoti apie tokius dalykus, kurie nebūtų per nelik nutolę nuo realybės. Dabar ponia Langenzipen. Girdite mane tikriausiai. Dėkui, pirmininkė. Norėtume matyti jūsų veidą, gal galėtumėte e, savo kamerą pakreipti taip? Gerai. Ar galime nuo pradžios pradėti? Pirmininkė, kolegos, mes E, tikrai bandome įsigilinti į tą didžiulį skaičių pakeitimų, vyko techniniai sustikimai. Praeitą savaitę labai sparčiai dirbame ir tikimės, kad mūsų komitete bus galimybė gerus kompromisus uh, parengti ir aišku, mes norime veiksmingų priemonių, kurios leistų skurdą pašalinti, pavyzdžiui, privalomų priemonių, kurios e, užtikrintų minimalų atlikį. Tokiu būdu asmenys ir šeimos galės išbristi iš skurdo. Taip pat mes e, turime užtikrinti galimybės oriam gyvenimui. Reikia ES pagrindų direktyvos dėl minimalių pajamų dėl to. Taip pat norime pasakyti, kad asmenys su negale yra labai sudėtingoje situacijoje. Ir e, mes taip pat turime mm, suvokti, kad e, žmonės su negale dar e, susiduria su desne tikimybė atsidurti skurde negu žmonės be negalios. Ir reikia užtikrinti darbuotojų teisės, reikia garantuoti minimalų atlyginimą dėl to. Ir mes norėtume taip pat akcentuoti nepalankės e, situacijų esančių e, socialinių grupių arba, pavyzdžiui, tokių grupių kaip moterys, Romų atstovai arba tų, kurie dirba netipinį, nestabilų, e, žemai apmokamą darbą. Uh, menkai apmokamą darbą ir reikia kovoti su atlyginimų skirtumais. Mes prašome komisijos ir valstybių narių apginti darbuotojus ir užtikrinti deramas pajamas visiems. Taip pat reikia numatyti finansinę paramą, kad žmonės galėtų toliau dirbti ir užtikrinti. Uh, paramą pajamoms, ypač tiems, kurie dirba netipinį darbą ir kurie neteko pajamų per krizę. Taip pat norime prašyti valstybių narių apsaugoti žmonės, remiant, e, pavyzdžiui, e, juos apmokant e, išlaidas už elektros vartotą energiją. Ir tai yra iš tikrųjų susijęs su mumis visais. Dėkui dabar ponė Rafalska Karvardu. Noriu pasakyti, kad jeigu kalbosime apie bedarbius arba žmonės, kurie negali dirbti, e, suprantama, kad jie yra nepalankioje padėtyje, bet jeigu žmonės dirba ir negali pragyventi iš darbo, tai yra visiškai neprimtina ir dėl to diskusijos yra tokios gan audringos šiandieną šio klausimu. Nuo pat pandemijos pradžios mes matėme, kas vyksta, dėl to mums reikia e, siekti patvirtinti vaiko garantiją. Negalime taikstyti su vaikų skurdu, jeigu tėvai jų skurdžiai gyvena ar neturi darbo, tai jų, jų vaikų situacija dar pablogėja. Mes turime ieškoti uh, E, geros išėties per minimalų atlyginimą, minimalius standartus ir kolektyvinės sutartis. Ir tai, e, aišku, neįspręs visų problemų, mes neturėtume apgaudinėti savęs. Jeigu žodžiais galėtume įspręsti visas problemas, tai tie 480 pakeitimų galėtų viską ir pakeisti. Uh, Bet norėčiau uh, grįžti prie to, ką sakė ponas Diehovskis. Kartais mes uh, pamirštame, koks turi būti bazinis tekstas. Mes negalime išspręsti šios problemos vien tik aprašydami viską. Aš pasisakyčiau už uh, užduočių geriau aprašymą, uždavinių Mes turime aiškiai pasakyti, apie ką kalbame, nes jeigu mes prikišime tekstą įvairiausiamis detalėmis, e, prifarširuosime į tai ir nieko nepa. Uh, pasieksime, kaip Lenkijoje sakome, jeigu per daug grybų pridėsime į barščius, tai nebejausime burokėlių skonio. Mes uh, tarsi stigmatizuojame žmonės kaip skurdžiai gyvenančius kartais tai nepadeda, galbūt mūsų ketinimai ir geri, bet tie žmonės tarsi jiems uždėdamos etiketės yra, kad yra vargšai, bedarbiai, mm, netitinka tam tikrų išslavinimo reikalavimų. Galvokime apie juos, bet nediskriminuokime jų patys. Tiek daug e, viename dokumente apie juos rašydami, apie 480 pakeitimų man neįrodo, kad Mes čia labai kūrybingai esame nusiteikę. Paprasčiausiai bandome sukišti viską, kas tik tai manoma. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, bet mes pernelyg didelį darbo krūvį užmėsime pranešėjai, kurie reikės nagrinėti visus pakeitimus, reikės dar daugiau techninių sutikimo. Ačiū ir atsiprašau, kad kalbėjau taip ilgai. Dėkui, paskutinė e, kalbės ponė Rondinėlė, paskui ponas Koša. Grazie, Dėkuoju, ponė pirmininkė. 480 pakeitimų ir tie pakeitimai, ko gero, parodo, kad socialinė lygybė ir e, dirbančių skurdas yra labai aktualios problemos ir visi tą žinome. Bet akivaizdu, kad e, siūlom akivaizdu, kad tai, kaip dabar yra bandoma susitvarkyti su šia problema, netitinka mūsų lūkesčių. Ir aš manau, kad dirbančiųjų skurdas yra ko gero pati didžiausia socialinė neteisybė ES ir jį padidėjo per pastarąjį dešimtmetį. Taip įvyko ir dėl varių krizių, ir dėl kitų priežasčių. Ir matome, kad ES e, vyksta. A, tam tikri politiniai kitokie pokyčiai, dėl kurių žmonės e, atsitraukia nuo ES, e, nusigrėžia nuo jos. Ir Ir tai yra visiškai neprimtina. Ir labai dažnai tai reiškiniai, skurdo reiškiniai, e, tai yra labai akivaizdus tam tikrose regionuose. Tai yra to lygiai geografiškai pasiskirstęs reiškinys. Ir aš norėčiau Jums pasakyti, kad vienas iš šešių dirbančiųjų patiria skur, skurdą. Ir lab, labai gaila, kad ponia von der Leyen nekalbėjo apie kovą su dirbančių skurdu per savo pasisakymą neseniai. Ir aš manau, kad mes turėtume išdrysti prisimti mums tenkačią atsakomybę, net kai ir vyksta labai sudėtingos dėrybos, tokios, pavyzdžiui, kaip dėrybos dėl dė, mažiausio minimalaus atlyginimo direktyvos. Tai yra dokumentai, kurie padėtų mums tai spręsti dirbančiųjų skurdą. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad žmonės, kad mes turime daugiau mes turime daugiau dėmesio skirti socialiniai e, integracijai, e, galimybėms kurti šeimas e, ir galimybę užsidirbti, kad galima būtų sukurti kurti šeimas. Visi dirban, vis, visų dirbančių teisės ir galimybės turi būti vienodos. Mes negalime re, e, leisti, kad e, egzistuotų kažkokie antrarūšiai darbuotojai. Dėkoju. Dabar turiu paskelbti, kad baigėsi balsavimas. Ir ponas Koša, paskutinis kalbėtojas. Thank you gerbėjai ponai ir ponios. Jau dešimt metų dirbau Europos parlamente ir tie iš jūsų, kas taip pat dirbote čia dešimt metų, gerai mane pažįstate ir jūs paprastai žinote, kad aš noriu, kad visi mūsų pranešimai, nesvarbu ar tai būtų e, savo iniciatyva rengimi pranešimai ar teisėkuros pranešimai, visuomet būtų pagrįsti faktais. Niekuomet negalėjau pritarti pakeitimams, uh, kurie nebuvo pagristi faktais. Ir todėl noriu e, pasakyti porą žodžių apie 260 pakeitimą, nes tenai yra parašyta, kad neįgalieji, kurie dirba ne, ypatingose darbo vietose, ne, neturi dirbančiųjų statuso ir kad a, jie negauna atlyginimo. Aš manau, kad tai tikrai yra labai svarbu, toks svarbus pareiškimas ir aš norėčiau, kad jūs man parodytumėt, ar iš tikrųjų taip yra. Nes akivaizdu, kad mes turime apsaugoti neįgaliuosius, bet e, tie, kas rūpinasi neįgaliųjų teisėmis, nežino, e, tų faktų, kuriais neva pagristas tas pakeitimas ir labai gaila. 280 pakeitimas ponios Zypel. Tenai yra pasakyta, kad Teikdami pagalbą neįgaliesiems mes padedame žmonėms susirasti savo vietą darbo rinkoje minimalus atlyginimas, socialinė lygybė, nediskriminavimas. Tai yra tie dalykai, kurie turi būti, turi būti įtvirtinti mūsų teisės aktuose. Tačiau manau, kad mes turėtume susilaikyti nuo bandymų ką nors apkaltinti. Ir beje, nesu vienintelis komiteto narys, kuris e, mano, kad šis dokumentas turi būti pagrystas tikrais faktais. Taip, aš manau, kad e,